Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki. Taigi praėjo akademinis ketvirtis ir atėjo laikas pradėti darbus. Na, aišku, pirmadienis sudėtinga diena, ne visi geba vienu laiku atvykti, bet kuriuo atveju sveikinusi su visais dalyviais, svečiais. Pirmininkas maloniai sveikinasi su vertyjais. Darbų tvarkės tvirtinimas. Jokių komentarų nėra, tai galime patvirtinti darbų tvarkę. Dabar pirmininko pranešimai. Jūs žinote, kad kartu su Agrai ir Envy vyks e, jungtinis klausimas, glifosatas bus vienas iš e, klausimų. Trečiadienį spalio 12.9 ryto 2Q2 Jan. 2Q2 salėje vyks renginys. Kitas pranešimas. Rytoj po pietų 14.30 mes tęsim darbą, kiek anksčiau neįprasta. bus uždaras postis Merkosur. Klausimas. TTIP dėrybos, buvo sakoma, vyko nepakankamai skaidriai, atitinkamai siūlyta surenkti priekybos susitarimams posėdžius, kad ir uždarus. Na, pagyvensim, pamatysim, pažiūrėsim, ką mes sužinosime. Mes apgalvotai rengėme e, uždarą posėdį. Čekų, maltiečių, slovakų ir airių kalbos nėra. Visos kitos kalbos ir vertimai į jas užtikrinti. Rūpiučio 31-31 vykusių posėdžių protokolą tvirtiname. O dabar Pereiname prie pagrindinių klausimų. Ketvirtasis. Avių ir oškų sektoriaus situacija ir perspektyvos. Ester Herans Garcia. Norėčiau pasveikinti gavus šį klausimą ir pažymėsiu, kad mūsų laukia diskusijos su Francisco Marsen Boski. Jis pirmininkauja avių ir oškų e, selekcijos organizacijai. Sužinosime, kaip sekasi sektoriui, kokia ateitis laukia. Šiaip sektorius, kad ir nedidelis, bet yra svarbus. Būtent dėl to mes ir rengėme pranešimą savo iniciatyvą. Pone Erans Garcia, mūsų pranešėja šio klausimu. Na, jūs žinote, manau, kokia yra padėtis sektorija, daug iššūkių, problemos su pajamis, pajamomis ūkiams, taip pat trūksta bendrai finansinio stabilumo visam sektoriui. Iš vienos pusės žinome vartotojų vis labiau rūpi įsigyti aukštos kokybės mėsos, taip pat iš gaminių iš šio sektoriaus, tačiau produktivumo rodikliai nėra patys geriausiai. Atitinkamai sektoriui tikrai yra ką padaryti, kur pasiter, pasitemti. Taigi, mūsų laukia diskusijos su ekspertu, tačiau prieš tai norėčiau suteikti žodį poniai Rand Garcia. Keletas žodžių įžangai. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems. Dėl mano pranešimo savo iniciatyvą, dėl dabartinės situacijos ir perspektyvų avių ir oškų sektorijoje, aš esu pranešėja, kaip žinote, manau, kad bus naudinga šiandien padiskutuoti mūsų komitete apie tai. Na ir pirmiausia, turėtume išgirsti E, informacijos iš tarpsektorinės organizacijos pirmininko pono Marcen, kuris mums papasakos tai, kas jam rūpi labiausiai, kokie iššūkiai kyla sektoriui. Avių ir oškų sektorius, mėsos sektorius yra gana trapus, labai daug auginto pasitraukia, labai mažai naujų atsiranda Taip pat tai yra susijęs su e, šių, šios sektoriaus praradimais, kai 25 milijonai galvų e, krito. Čia ne tik ekonominis iššūkis, bet ir aplinkosauginis taip pat. Šis sektorius yra smarkiai priklausomas ir nuo bendrosios žemės ūkio politikos teikiamos paramos Taip pat yra problemų ir su šių, e, šio sektoriaus pagaminamos mėsos vartojimu dėl to. E, pokytis, pokyčius patiria ir e, našumas, yra pokyčiai ir pieno sektorėje. Pieno sektorius turi prisiderinti prie paklausos Metos suvartojimas smuko nuo 3,6 kg vienam asmeniu iki 2,5 e, kg. Daugiausia avienos pagaminama Junktinėje karalystėje, tai yra 40 procentų e, visos rienos Europos Sąjungoje ir Brexitas, žinoma, turės didžiulį poveikį priekybos rautams taip pat. Kai dėl savipsirūpinimo šiais produktais Europoje, tai 87 e, procentais apsirūpinama Europoje. Tačiau šis sektorius patiria spaudimą ir nuo, dėl importo iš Australijos ar Naujosios Zelandijos. Ir kartais Europos augintojams e, sunku konkuruoti, kai tam tikrais sezonais, pavyzdžiui, per Velykas ir Kalėdas dėl breksito taip pat ir ši rinka gali nukertėti ir importas gali nukentėti, nes Junktinė karalystė yra dažnai importo vartai iš tų šalių. Kitas klausimas, kurio neturime pamiršti, yra nuostoliai susijęs su vilkų ar e, lokių populiacijos padėtimi čia jau e, įtakos turi mūsų kiti teisės aktai, pavyzdžiui, buveinių teisės aktai ir taip toliau. Taigi, turint galvoje laukiančias problemas, manau, kad ES turi sustiprinti iš tikrųjų paramą, kuri teikiama BŽUP rėmose. 2015 metais komisijos narys Hogan skatino skurti sukurti forumą e, avienos sektoriui, kas būtų platforma keistis informaciją. E, manau, kad forumo rezultatai, kurie buvo paskelbti, paskelbti 16 metais, turi būti pripažinti galiojantis avienos ir oškieno sektoriui. Viena iš priemonių, kurią siūlė forumas, e, yra skirti reklamos kampanijoms lėšų kad būtų daugiau suvartojama šios metos. Tai ir buvo padaryta, dėl to aš noriu padėkoti komisijos nariui Hoganui. Manau, reikia žvelgti taip pat apie, galvoti apie vidaus rinkos kampanijas, kad būtų padidėtų svartojimas ne tik tradicinių e, produktų, bet ir kitų. Taip pat reikalinga aplinkosauginė parama siekiant suvokti ir pripažinti, kad šis sektorius prisideda prie nepalankėje situacijoje esančių zonų išsaugojimo. Šalia tos kitos paramos, kuri jau teikia, teikiama tokioms vietovėms. Toliau, kalbant apie gamintojus ir jų vaidmenį maisto grandinėje, reikia taip pat apie tai kalbėti. augintojai šiame sektorėje turi gauti tuos pačius, tas pačias, turėti tas pačias sąlygas kaip ir augintojai kitose sektoriuose. Taigi gyvulinkystėje šiame sektorėje galima padėti per e, kaimo programas ir per kitas specifines priemonės susijusios su tiesioginėmis išmokomis, taip pat siekiant paskatinti jaunesnius augintojus ateiti dirbti šiame sektoriuje. Yra kitų priemonių, kurios būtų galima įtraukti. Galėčiau paminėti, jos yra surašytos mano pranešime. Tačiau aš visgi sustosiu ir norėčiau išklausyti ekspertų, kolegų ir komisijos nuomonę. Taigi, būtų įdomu paklausyti visų. Labai ačiū. Pakankamai išsamus situacijos pristatymas. Jūs iškart griebėte jauti už ragų. Nebejoju, kad išgirsime dar daug naujienų ir iš ekspertų. Dar norėčiau informuoti, kad pas mus šiandien atvyko svečių, pono Millerio svečiai iš Augsburgo, iš Bavarijos. Jie klausosi mūsų posėdžio eigos, sveiki atvykę pas mus. Aš tikiuosi, kad jaukiai įsitaisėte ir tikitės įdomių diskusijų. Taigi ekspertas, prašom. Eh, Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Žemės ūkio reikalų komitetui už tai, kad suteikė man progą Jums papasakoti apie šį klausimą ir mm, šiek tiek išsamiau panagrinėti tai, apie ką jau kalbėjo ponė Erant Garcia. Aš esu InterOpic prezidentas, tai yra tarpsektorinė organizacija, Mes vienijame įvairius ko, kooperatyvus, gyvulių augintojus ir esame susijęs su įvairiais šios sektoriaus aspektais. Aš 40 metų jau užsijimu e, šių produktų gamybą. Prieš 37 metus įkūriau kartu su kitais ūkininkais kooperatyvą ir dabar jis vienyje maždaug 600 ūkininkų Aragono vietovėje Ispanijoje. 2015-2016 metais dalyvavau avienos ir oškienos forume, kurį surengė ponas Hoganas. Ten susipažinau su kitais žmonėmis iš šios sektoriaus. Mes kalbėjome apie tai, kas vyksta. Uh, tiek avių, tiek e, oškų labai sumažėjo 25 milijonais, e, tai maždaug 25 procentais. Šis sumažėjimas e, iš tikrųjų yra labai svarbus, ypač tokiose šalise kaip Ispanija, kur šis mėsos tipas yra labai svarbus. Ispanijoje yra 86,5 milijono avių ir aišku, tas verslas nėra labai pelningas, bet e, taip pat e, jį paveikia ir paramos atsiejimas. Pavyzdžiui, Aragone yra. E, ta, ta, ta, tie pokyčiai labai pa, pasijuto. Andaluzijoje, Ekstremadūroje taip pat akivaizdus pokyčiai. Situacija iš tikrųjų nėra labai logiška, ypač atsižvelgianti tai, kad ES tradiciškai turėjo svarbu, reikšmingą e, oškienos yra vienas sektorius, 61 tūkstantis tonų, tačiau taip pat yra tūkstančiai, daugiau nei 200 tūkstančių tonų importuojama daugiausia iš Naujosios Zelandijos. Pasraisiais metais pastebėjome, kad padid, pad, pa, padaugėjo šviežios mėsos importuojamos ir tai tie produktai konkuruoja, konkuruoja su mūsų produktais, pavyzdžiui, laiko, Velykinių laikotarpių Europoje. Daugiausia importuojama į Jungtinę karalystę ir Jungtinė karalystė taip pat e, yra svarbi eksportuotoja, jie eksportuoja 85 tūkstančius tonų į kitas ES šalis. Tai yra svarbus klausimas, kadangi mes negalėsime išlaikyti iš Naujosios Zelandijos gaunamos kvotos, e, derinant ją su Junktinės karalystės kvota. E, nemanome, kad tokia politika būtų tvari. E, tok... Paprastai tokia importuojama mėsa būdavo šaldyta, bet dabar kalbame ir apie šviežią mėsą, kuri sudaro daug didesnę konkurenciją mūsų produktams. Taip pat reikia pakalbėti į eksportą. Daug produktų iškeliauja į Šiaurės Afriką. Taip pat yra ir kitų rinkų viso, visame pasaulyje, kuriuose vertinama mūsų eksportuojamų produktų kokybė. Svarbiausios šios sektoriaus problemos yra susijusios su nepakankamu pelningumu. O tai susijęs su tuo, jog produktivumas ir kainos yra mažos. Pavyzdžiui, kaina yra mažesnė nei kad gamybos kaštai. Uh, O kai buvo atsieta e, parama gamybai, tiek kalbant apie vieną, tiek apie oškieną, e, dabar parama yra skiriama žemiai. Jeigu produktas, gaminamas produktas nėra pelningas, tuomet gamintojas paprastai liaujasi auginęs avyvis ir oškas ir susiranda pelningesnę veiklą. Taigi labai neigiamai paveikia tas paramos koncentravimas tik į žemę. Taigi paramo, parama sukelia daug problemų, išmokos, taip pat pastebėjome, kad kiekviena vyriausybė turi, aišku, skirti pinigų kiekvienam sektoriui, o šis sektorius buvo tam tikrą prasme primirštas, parama jam nepakankama. Ir dabartinė parama, iš tikrųjų, jos lygis nepaskatina jokių pokyčių šiame sektoriuje. Mes norime padėti jauniems žmonėms, taip pat žmonėms, kurie stengiasi gaminti aukštos kokybės produkciją. Taip pat e, reikėtų remti mažiausiai privalumų turinčias rytis. Taip pat yra tam tikros rytis, kuriuoms netaikomas tiesioginės išmokos, pavyzdžiui, ganyklos arba jeigu nepalanki ūkininkavimui vietovė yra, pavyzdžiui, kalnuotos, uolėtos vietovės. Ir tai aktualu daugeliu gamintojų, kurie įsikūrė Ispanijos kalnuotose vietovėse. O juk ten e, kaip tik ir paplitęs oškų auginimas, nes kitoms veikloms tokia žemė tiesiog netinkama. Ir šie ūkininkai, gyvulių augintojai ypač nukenčia. Reikia surasti sprendimą, nedelsiant surasti sprendimą, kaip jiems padėti. Aš nežinau, ar mums pavyks tai padaryti iki 2020, o gal dar greičiau. žalinimas taip pat paveikė e, gany, ganim, ganyklų sektorių. Pavyzdžiui, kai kur e, auginami tik kas antri metai tam tikri pasėliai. Taigi, kai kurie ūkininkai nusprendė nebenomoti savo žemės e, gyvulių augintojams. Taigi, šis sektorius yra labai sudėtingas. Taip pat e, biurokratija yra pernelyg didelė, pavyzdžiui, dvigubas identifikavimas, taip pat e, problema su mėšlu, su eksportu ir taip toliau. Taigi, žmonės turi rūpintis dar ir tą biurokratinę naštą. Taip pat yra numatytos ir baudos arba privaloma, privalomas elektroninis ženklinimas. Be to reikia užtikrinti, turime užtikrinti, kad žymėjimas būtų paprastas, kad uh, vartotojams būtų paprastai ir aišku, iš kokia yra jų naudojamos mėsos kilmė. Taip pat norėčiau paminėti ir grobuonis. Šioje nuotraukoje, nuotraukoje matote e, realią situaciją. E, šią bandą išskerdė vilkai. Iš tikrųjų, kai kuriems ūkininkams tai yra tiesiog košmaras visoje Europos Sąjungoje. Komisarui Hoganui tai taip pat minėjome. Ši problema yra rimta. Vilkai tam tikrą prasme yra saugomi, bet jie pridaro be galo daug žalos ūkin, galvijų augintojams, avių ir oškų augintojams jie kelia nuolatinį pavojų. Dauguma tų ūkininkų yra ekologiški ūkininkai, bet e, tikrai vilkai kelia labai daug problemų. Dabar pereikime prie vartojimo. Ši mėsa yra aukštos kokybės, e, tai pasakytina apie visoje Europos Sąjungoje gaminama oškiena yra viena. Ir Europos Sąjungoje sveikatos patikros yra be galo griežtos, ypač lyginant su iš Naujosios Zelandijos importuojama mėsa, taip pat kalbant apie atsakamumą. Taip pat e, musulmoniškos šalis sudaro labai palankiją rinką eksportui, taip pat Azijos šalise. Žmonės pradeda e, labiau vertinti aukštos kokybės mėsą. Reikia užtikrinti, kad būtų pašalintos kliūtis priekybai. Bet manau, kad e, kartu su administracijos pagalba turėtume galėtume pasistumėti šioje srityje. Tai taip pat reikia susijęti su aplinkos ir kaimo vietovių apsauga. apsauga. Daug e, vietovių nukentėtų, jeigu nebūtų auginamos oškos ir avys. Buvo atliktas tyrimas pasaruoju metu ir jo metu paaiškėjo, kad žmonės mano, jog ši mėsa yra pati ekologiškiausia yra aplinkai e, palankiausia. Ir man atrodo, kad šiame sektorio reikėtų nuolat priminti jo tvarumą ir palankumą ir naudą kaimo aplinkai. Tai turėdami omenyje, turėtume pagalvoti apie susietas išmokas, atsižvelgiant į biologinį įvairovę ir aplinką. Nes pagal BŽUP kai kurios sritis iš tikrųjų labai nukentėjo atsiejus išmokas. Turime užtikrinti, kad išsaugotume produktų kokybę ir taip pat e, sąsajas su kooperatyvais, gamintojo kooperatyvais. Niderlandų universitetas atliko tyrimą, kuris parodė, kad jeigu bus sudaromos sutartys su kooperatyvais, naudos gauna visas sektorius. O susietosios išmokos taip pat turėtų būti skirtos kaimo gyventojų apsaugai, paramai jiems. Ispanijoje matome, kad tūkstančiai mažų kaimelių ir miestelių žiemą ištuštėja Ir šiuose sritise, šiuose vietovėse kaip tik auginamos oškos ir avis. Vasarą žmonės sugrįžta, tačiau aš lankiausi Sorijos provincijoje vasaros metu ir supratau, kad žiemą ten lieka gyventi tik užkų ir avių augintojai. O tų ūkininkų vidutinis amžius yra didesnis nei 60 metų reikia kažką daryti. Taip, tai sunkus darbas ir jaunimui nelabai įdomus. Ir tai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie šio sektoriaus ateitį. Turime užtikrinti, kad žmonės geriau žinotų apie šį sektorių. Neseniai vykusioje konferencijoje vienas ekspertas sakė, kad šis, šis sektorius gali um, būti sėkmingas, jeigu bus įdėktos naujos technologijos. Jaunieji ūkininkai to nori, taigi kooperatyvai ir kitos asociacijos turi sugebėti naudotis tomis technologijomis, o jas įdėkti jiems reikia padėti. Aišku, reikia taip pat rūpintis ir gyvūnus, sveikatą bei gerovę ir skatinti investicijas, kad pritrauktume naujų žmonių į šį sektorių. Kalbant apie vartojimą, e, e, reklaminės kampanijos yra palankios, rezultatai yra neblogi. Interovik 2015-aisiais pradėjome vykdyti pirmąją kampaniją, ji užsibaigs kitų metų vasarį. Ir iš pradžių sumažėjimas buvo 7 procentai. O paskui, kai pradėjome tą kampaniją, suvartojimo lygis išliko nepakitęs 2016 metais. Viena rinkos tyrimų bendrovė pastebėjo, kad vartojimas išaugo 1,6 procentais, daugiausia dėl to, kad Interovik savo kampanijos metu e, pagerino žmonių suvokimą apie šią mėsą ir jos tvarumą, e, kokybę ir taip toliau ir, ir naudą sveikatai. Taip pat Reikia susijęti šias viešinimo kampanijas su pokyčiais sektoriuje, kitaip tai nebus prasminga. Taigi reikia kalbėti ir apie pačio priekybos sektoriaus pokyčius. Interovik taip pat buvo pasakyta, kad prieš trejus metus 45 procentai vartotojų tam tikroje amžiaus grupėje E, vartotojai valgytų, valgytų e, avieną, jeigu būtų geresnės kokybės ir tipo išpjovos. Kaip matote, čia tos išpjovos pateikiamos moderniau, taip pat e, mėsininkai turėtų pasirūpinti, kad jaunimo iš, labiau įperkami būtų šie mėsos produktai. Taigi šios reklaminės kampanijos tęsiasi kurį laiką ir po kurio laiko pradeda duoti rezultatų. Šios reklaminės kampanijos taip pat turi būti susijusios su sekros tvarumu, taip pat produkcijos kilme, tai labai rūpi vartotojams. Ir taip pat reikia nepamiršti pabrėžti, kad tai yra sveikas produktas. Toliau kalbant apie e, kainas ir stabilumą, reikia užtikrinti, jog kainos būtų stabilesnės. Aš esu Aragone esančio kooperatyvo vadovas, jį įsteigėme prieš maždaug 30 metų. Taigi, reikėtų pagalvoti apie mažesnio dydžio pjausnius ir, ir kainą jų. Tokiu būdu, man atrodo, suaktyvėtų šios mėsos vartojimas. Taigi, reikia skatinti inovacijas šiame sektoriuje. O pjaustytos mėsos sektoriuje taip pat jau įdėktos tam tikros inovacijos, bet to dar nepakanka, reikia gerinti e, produktivumą. Mano kooperatyve mes turime mažų gamintojų, tačiau 300 iš jų pradėjo e, įdėkti vystimosi planą, kuriuo siekiama pagerinti, padidinti pelną, pavyzdžiui, 7 eurais. Kiti sulaukia net 28 eurų padidėjimo už vieną gyvulį. Taigi labai svarbu dėkti inovacijas šiame sektoriuje, taip pat reikia užtikrinti tinkamą paramą. Taip pat sveikatą pabrėžti visą laiką, Be to dabar susidurėme su klimato kaitos iššūkiais. Taip pat iš Afrikos atkeliauja naus lygos, pavyzdžiui, mėlyno liežuvio lyga. Taigi, keičiantis klimatui, tų naujų lygų šiame sektoriuje atsiras dar daugiau. Tai daro poveikiai ir aplinkai. Taip pat reikia nepamiršti ir mokymų, taip pat inovacijų ir plėtros bei naujų technologijų naudojimo. Apibendrinant, pasakyčiau, jog tarp tiek viešas, tiek valstybinės institucijos, tiek sektoriaus atstovai, tiek profesinės organizacijos turi rūpinti šiuo sektoriumi. Dėkoju. E, Labai Jums ačiū. Kolegos, kadangi kal Ekspertai kalbėjo ilgai, tai paprašysiu jūsų pasisakyti glaučiau, ponas Andrijo. Dvi minutės. <clears throat> Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Garsijai už jos pranešimo pristatymą ir ponui Boskė už jo pasisakymą, išsamų pasisakymą apie šį sektorių. Jūs sakėte, kad šis sektorius nėra pasvarbiausias žemės ūkė, bet turime būti budrus, nes, kaip sakėte, jis e, užima dažnai sudėtingas teritorijas, kalnų teritorijas. Jeigu norime išlaikyti kaimą gyvenančius žmonės, tai turime nepamiršti šios sektoriaus problemo. Ir šis sektorius iš tikrųjų patiria problemų. Norėčiau pakalbėti apie rinkos skaidrumą, apie kainas. Jūs kalbėjote apie tai. Čia turime būti atidus, nes mūsų iniciatyvos pranešime norime komisijos dėmesį atkreipti dėmesį į, į šio sektoriaus problemas ir būtinas reformas. Jūs taip pat minėjote ir paramos atskirimą, tai yra svarbu reikia atsižvelgti ir tai, analizuojant e, šį sektorių. E, šios šiam sektoriu parama yra svarbi. Taip pat jūs minėjote apie jūsų organizacijų teikiamą dirbamą darbą, to nepamiršti e, taip pat. Turime reikalas su avienos ir oškienos sektoriumi. Čia kalbame ir apie mėsą, ir apie pieno sektorių. Ir jeigu dar turiu šiek tiek laiko, tai norėčiau pakalbėti apie plėšrūnų klausimą. Aš manau, kad šiandien e, e, grobonių plėšrūnų klausimas e, ir buveinių klausimas nėra pats, nėra menkas, e, nėra nesvarbus tiek ir Prancūzijoje, tiek sąjungoje, bet ir visoje sąjungoje. Reikia daug rimčiau į šį klausimą žiūrėti. E, e, aš manau, kad šiame pranešime šis klausimas būtų keliamas rimtai, nes augintojai iš tikrųjų susiduria su problema, nes pagrindinės grėsmės kyla būtent e, dėl plėšūnų. E, jeigu norime išlaikyti iš sektorių, e, kad jis išliktų, reikia nepamiršti šių klausimų. Reikia tvirtinti, kad, kad šis sektorius tikrai gali išgyventi, kaip, pavyzdžiui, rodo pavyzdžiai Naujoje Zelandijoje ar Australijoje. Ačiū. Likus dešimčiai sekundžių iki jūsų pasisakymo pabaigos aš pamojuosiu savo plaktuku. Kolegos, jūs taip pat matote laiką ekrane. Pone Hasekop, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jums papasakosiu kitą istoriją. Daug Girdėjau pasakojimo apie augimą, daugiau paramos, daugiau pinigų, tačiau aš laikausi kitos pozicijos pasiekmes žmonėms ir gyvūnams. Apie jas pakalbėsiu pasiekmes e, žmonėms. Prieš porą metų Niderlanduose e, kilo didžiulis e, oškų ir avių lygos protrukis 47 milijonų gyvūnų turėjo būti paskersti, užsikrėtė ir keletas žmonių. Ši lyga sugadino daugybę gyvenimų vien dėl to, kad sektoriaus interesai buvo iškelti aukščiau žmonių interesus. Tai yra labai negerai. Niderlanduose atliktas tyrimas atskleidė, kad e, žmonės gyvenantis netoli e, oškų tvartų, čia nekalbu apie tas gražias bandas e, kalnuose, bet tvartus, šalia kurių gyvena žmonės, fermas, tai tie žmonės susiduria su padidėjęs tam tikrų lygų, pavyzdžiui, plaučių lygų rizika. Ir dėl to uždrausta Niderlanduose auginti šios gyvūnus, jeigu yra arti gyvenamųjų namų. Uh, Taigi reikia galvoti apie įvairias aplinkybės, ne tik apie vartojimą, o šiaip pačiam sektoriui sekasi neblogai. Ir šį, šią vasarą iš vienos Niderlandų skerdyklos pasklido siaubingi vaizdai, siaubingos nuotraukos. Tai yra jaunikliai atidami, atvemi iš e, maitinančių motinų ir e, paskerdžiami siaubingi vaizdai. Todėl aš tikrai nepamiršiu šių nuostatų ir jas bandysiu apginti kaip šešėlinė pranešėja. Dėkui. Ponas Bovė taip pat šešėlinis pranešėjas. Taip, aš manau, kad labai svarbu, kad šiame, kad rengėme šį pranešimą, nes Ne vienoje šalyje, kur avienos ir oškienos gamyba yra labai svarbi, kalbu apie Ispaniją, Italiją, Prancūziją, Graikiją. Tai yra bazinė veikla ir todėl, todėl svarbu kalbėti apie mėsos sektorių, bet ir apie pieno sektorių taip pat, nes e, du šie sektoriai yra tarpusavė susiję. Ir aš manau, kad turėsime laiko tai aptarti ir geriau apibrėžyti e, gamybos logiką, nuorodų klausimus ir taip toliau. Dėl e, grobonių, plėšūnų antpolių. Tai yra tema, apie kurią reikia kalbėti ne bendrai, bet konkrečiai ir kalbėti apie tuos tipus e, vilkų, kurie puldinėja bandas. Tai yra vienas svarbiausių e, plėšrūnų, e, viena iš rušių, tai yra hybridinė rušis. Ir reikia kelti klausimą dėl tų plėšrūnų sunaikinimo. Tai yra labai svarbus klausimas. Gaunam pranešimų iš Ispanijos ir Italijos. 40 procentų tų plėšrūnų yra hybridai. E, taigi e, labai aiškiai, labai tiksliai apie tai kalbėti ir e, raginti komisiją pateikti dėl to pasiūlymą. Ačiū. Ponas Egnijų, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. 37 metai mano avienos fermai, jau kiek nemažai. Na, problemos yra, bet yra ir galimybių musulmonų bendruomenės augimas, jie renkasi avieną. Anksčiau avis augindavo, kol jos nugaiždavo, o dabar e, nevengia skersti, parduoti ir dažnai avien, avis laikomas netgi brangesnės už pačią žemę. 27 Britų, Britanijoje užaugintos avienos suvartoja musulmonai ir tas skaičius auga, tai tikrai naudinga. Jūs kalbėjote apie atsiejimą, sakyčiau, tai geriausias dalykas nutikęs avienų uh, sektoriui, nes iki, šio, iki tol buvo tik laikomos aves dėl pinigų, jomis nesirūpinta, to neliko daugiau dėmesio rinkai. O kaip dėl breksito? Ar čia nebus pasiekmių, nes Britanijos čia aiškus priekybos perviršis šiame sektoriuje? Manau, problemų bus. Jeigu bus tokių kvailių, kurie muitais bandys uh, apsiginti nuo mūsų su uh, avienos, tai mes aišku galime, bet nebūtinai uždėsime panašaus dydžio muitus Prancūzijos uh, vynui, vokiškoms um, mašinoms. O kaip dar su Šiaurės Airija, aš taip ir regiu didžiulės avibondas klaidžiančias tarp sienų, kurias gali kirsti tik uh, jos ir tos avės iš britiškų pavirsi airiškas ir bus eksportuojamas. O dėl laukinių gyvūnų, laukinių šunų, tai čia aišku yra problema. Ir yra kolegų, kurie mano, kad, šiaurė, kad Airija ir Šiaurės Airija ypač neturėtų likti avių, nes ten ir privalu sugražinti gi, laukinę gamtą. Dėkui. Ačiū, kolegos, jeigu galite kalbėkite taip trumpai, kaip iki šiol pasisakė kolegos, tačiau dėje jums galiu skirti tik po pusantros minutės. Ponas Vasun, prašom. Oui, merci. Ačiū, ponia pirminkė, kad iliustruočiau sektoriaus situaciją. Norėčiau paminėti konkrečius dalykus. Aš neseniai pats konkrečiai vietovėje lankiausi su kolega ir ūkis nusprendė e, nutraukti veiklą, nes e, bankas e, atsisakė leisti panaudoti sąskaitos kreditą dėl to, kad buvo per netai gražinama pinigai. Tai aišku, yra didelė problema. Bankinis finansavimas gali užtikrinti tik tai kelių savaičių operacijas gyvulinkystėje. Aišku, vyko tam tikrų, atsirado tam tikra reakcija po šių įvykių. Laikraščiuose buvo pradėta rašyti apie tai. Dažnai gyvulinkystės, ūkininkai užsimtis gyvulinkystę, kaltinami, kad jie prisideda prie klimato kaitos. Šiame komitete buvo patvirtinta nuomonė e, apie Nuoją Zelandiją, labai kritiškai tai juos e, aptariant. Manau, kad turime atidžiau žvelgti į savo partnerius. Pane Gilera. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Marsenai, sveiki atvykę, pažįstu jūs jau keletą metų iš kooperatyvų Ispanijoje, labai vertinu jūsų darbą, sveikinu ponę Garciją, tai labai svarbus pranešimas mano gimtinėje ir visai ES BŽUP parama šiam sektoriui yra labai svarbi, lemtinga, taigi čia, aišku, yra erdvės tobulėjimui. Tuo pat metu tikiuosi, kad omnibus dokumentų paketo kontekste bus puikiai padirbėta ir kolegos tikrai pasistengs tokiu būdu finansuoti tinkamas išlaidas pagerinsime, nes šis sektorius nuo šio aspekto labai kenčia. Mums reikia konkretaus reglamentavimo ekologiškai žemdirbystėj. Brexito pasiekmes, aišku, bus neišvengiamos, pagrindinė gamintoja Junktinė karalystė, po to seka Ispanija. Junktinė karalystė pasitraukia, atitinkamai naujosios taisyklės visam sektoriui turės didžiulę svarbą. Dar dėl jaunųjų ūkininkų pasisakysiu sakyčiau, žemės ūkiui reikia jau daugiau jaunimo. Jeigu pavyks jį pritraukti, tai laimės visi. Sveikinu su ponė e, Pranšėt, aktyviai dirbsime kartu. Um, Ačiū, ponė pirminkė, noriu padėkoti poniai Hanans Garcia, kuri gerai išanalizavo labai aiškiai situaciją e, avienos ir avių raškų sektoriai Europoje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad, kad būtina išlaikyti šį ūkininkavimą trapiose teritorijose. Aišku, kad breksitą turės poveikį ir tai, e, Europos gamyba, aišku, patirs poveikį dėl Junktinės karalystės pokyčių, Naujosios Zelandijos, Australijos. Reikia dabar pabrėžti ir mėsos bei pieno sektorių, kai kalbame apie avių ir oškų sektorių. Taip pat reikia prie šios sektoriaus priderinti ir BŽUP. Teritorinės anglodos klausimas taip pat yra labai svarbus. Pavyzdžiui, Pirėnų situacija. kur būtina išlaikyti paramą, kad būtų išlaikyta iš vis ūkininkavimas kalnuose Taigi reikia būti labai atidėjams teritoriniams klausimams. Na ir mes turime pabrėžti, kad e, tos e, trapesnės, e, jautresnės teritorijos nusipelno, kad ten būtų išlaikyta avininkystė ir užkininkystė. Három konkrét javaslatom van a jelentéstevő Eszter Erenc Gárcia felé. Aš turiu tris pasiūlymus mūsų pranešėjai. Pirmiausia, būtina išlaikyti paramą augintojams, avių ir oškų augintojams ir e, antra yra būtina iki e, nuo 50-72 procentų e, paramą padidinti e, avių augintojams, reikia 80 procentų oškų augintojams. Na ir reikia, kad reglamentai nepakeistų išmokų mokėjimo tvarkos, e, nes na, šios sektoriaus ūkininkai taip pat ir ateitie turėtų sulaukti paramos. Okay. Yes. No, this... Da, câteva chestiuni, domnule președinte, legate de această um, problemă a vinilor. Pone pirmininkė, pora klausimų. Oškų ir avių auginimas svarbi tema. Tuo pat metu susidaro man įspūdis, kad sektorius tarsi liko primirštas, politikų primirštas ir komisijos. Šį sektorių valdyti sudėtingiau nei, tarkime, pieno sektorių ar pienininkystės, pieninės karvės auginančių ūkininkų sektorių. Oškos ir avės kaip sektorius susiduria su didelėmis problemomis, kurdamos pridėtinę vertę savo gaminiams. Aviena ar eriena kainuo, kainavo prieš porą metų kilogramas 2 eurus, dabar kaina, kainos nukrito iki pusantro euro už kilogramą. Akivaizdu, kad problema yra ne už užtikrinti pakankamą gamybos lygį, bet gauti už savo produktą sąžiningą kainą. Ką reikia keisti? Reikia atlikti išsamo tyrimą ir išsiaiškinti, kaip keisti situaciją į gerą. Pone Miller, ačiū. Ačiū už pasisakymą, jūs daugiausia dėmesio skiriate Ispanijai, tas suprantama, labai svarbu pažymėti, kad yra labai daug ganyklų, kur e, ganosi oškos ir avės ir padeda sektorius tokiu būdu išsaugoti bioįvairovę. Atitinkamai valstybės narės atsijimą turėtų traktuoti ne tik neigiamai, bet galvojant ir apie antrąjį ramstį, uh, skatinti labai apgalvotai avių ir auškų augintojus. Man šis sektorius atrodo labai svarbus. Žinoma, grįžta plėšrūnai, kaip žinome, e, vilkai nesuėda viso savo grobio, e, paliekamos ske, skerdienos e, laukose, tai tikrai problema. Žinoma, Mes čia galime, kaip Žemės ūkio komitetas, e, išsakyti rekomendacijas, tačiau Envi komitetas e, bus atsakingas ir jis nulems e, vilkų apsaugą. Man atrodo, kad mums reikia galvoti taip pat ir apie mūsų avių oškų ir ūkininko apsaugą. Ponas Posalt. Ačiū. Ponas Flanagan, prašom. Ačiū ar Ispanija, ar Airija, visur problemos labai panašios. Daug diskutuojame ir kalbame, tačiau yra bendras leitmotyvas, būtent ūkininkaujama tose regionuose, kur ekonominė situacija prasta, žmonėms, žmonės vargsta, atitinkamai reikia jiems padėti ir kuo greičiau. Ir reikėtų dėmesio šiais ryčiai daug daugiau nei kitoms. Mes kalbame apie atsinaujinančią e, apie kartų atsinaujinimą, na, čia galima svajoti kiek nori, bet jeigu nebus pelno, jeigu nebus įmanoma išgyventi, tai nieko ir nebus. Gal galvokime apie supaprastintą schemą Airijos sistema, mm, kol nepasiteisino, jaunimui patinka grinėjai kišenėje ir viskas. Mums reikia sąžiningai apmokėti žmonėms, kurie teikia šias paslaugas apklausai. Mes e, įvardiname e, šią mėsą kaip e, ekologiškiausia, tai tikra tiesa ir sektoriaus atstovai neturėtų nukentėti, kai jų nepasiekia, išmokos turi jos pasiekti, beje, ir airijos kultūra nuo šaliniai. Nu nuošalus regionai, kur kalbama airių kalba, jie priklauso nuo oškų ir avių. Na, bet kuriuo atveju tik galvoti apie gyvūnus nepakanka, nes jie juk nesikalba, galvokime apie žmonės. Merci, Dėkuoju, pirmininkė. Prieš dėkodamas pranešėjams norėčiau padėkoti kolegai Anju, nes jis įrodė, kad vykstant Brexitui reikia rimtai pagalvoti apie sienų atkūrimą tarp Airijos ir mm, Jungtinės karalystės. Šį vakarą paraginsiu Mišelį Barnier imtis šios veiklos. Taip pat pono Anju paaiškinimas e, parodė, kad ypač kalbant apie avių sektorių, Britanijos siena labai pralaidi. E, dėkoju, ponia Ani, už jūsų pasiūlymą. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už jos pranešimą, kuris, man atrodo, puikiai subalansuotas. Ir kalbu apie du ramščius, kadangi manau, kad negalime uh, tiesiog paprasčiausiai sumaišyti į vieną e, oškų ir avių auginimo sektorių. E, jie yra panašus, bet taip pat ir šiek tiek skirtingi ir vystosi neligiai grečiai, kadangi e, skiriasi vartojimo modeliai. Manau, kad taip pat pranešėjas parodė, kad avių augintojų problemos yra įvairialypės kartais e, organ, organizacinio pobūdžio tos problemos, tačiau ši gamyba yra labai svarbi, nes ji vyksta pažeidžiamiausiose zonose, kur jeigu nebūtų galima auginti avių, nebūtų galima daryti nieko. Norėčiau pakalbėti apie plėšrūnus. Pone Müller, dėja taip, vilkų yra ir jie žudo, pjauna e, gyvūnus, gyvulius. Ir Kaip tik e, aš pasiūliau e, aplinkos komitetui, kad reikėtų suorganizuoti vizitą į Alpių regioną ir norėčiau, kad jūsų komiteto delegacija taip pat prisidėtų. Ponas Kartį. Eh, Ačiū dėl pono Agnius minties. Aš gyvenu prie Airijos sienos ir kalbos apie kalnus ir slėnius man pasirodė naujiena, tačiau tikra tiesa yra, kad beveik neįmanoma bus užtikrinti tinkamos sienų kontrolės, kad avis galės laisvai judėti iš vienos dalies į kitą ir tai tik tai dar vienas argumentas už airijos susivienijimą. Kalbant apie AI ir jos avienos sektorių, mūsų avienos ūkių 24 procentai ūkių yra gyvybingi, na, ir laisvosios rinkos šalininkai sakytų, kad tegus jie eina ieškoti pelningesnio darbo, tačiau tie ūkininkai, kurie uždirba mažiausiai, yra patys svarbiausi visai bendruomeniai, nes tai didžiulė paslauga visuomeniai dėl teigiamo poveikio aplinkai, nes jie rūpinasi žeme e, ir aišku, jie teikia socioekonominę naudą, nes dirba labai nuošaliuose regionuose mano gimtinėje. Todėl ponui Bosk turėčiau klausimą. Kaip mes padėsime šiam sektoriui, gal apmokėkime apsimokėkime už šias paslaugas kaip už kitas. Privalu užtikrinti, jog tie ūkiai teikianti svarbias paslaugas išliktų. Ponas Hausling, ačiū, aišku, labai nevienoda oškų e, vienu sektoriaus Europoje, pas mus sektorius mažiukas, bet didžiulė svarba aplinkai. Galime čia galvoti apie papildomą apsaugą ir apie draustinius, rezervatus. Aš manau, kad visiškas atsėjimas buvo klaida, būtent dėl to taip stipriai nukentėjo avienos užkieno sektorius, jis stipriai sumažėjo, Vokietija nusprendė atsijėti paramą, pamatėme, kad tai buvo klaida ir pradedama galvoti apie išimti nuo atsėjimo atskiriems sektoriams, o grįžtant prie vilkų problemos, gal užduosiu klausimą ir ekspertui. Na, jų, vieni sako, aplinkos e, gynėjai sako, kad įmanoma vis, kiekviena priemonė suvaldyti situaciją. Tačiau kaip, kur e, ta riba, kokio dydžio turi būti vilkų gaujos? Ponas Sekov, ačiū. Gal ir nepatik ši mintis komisijai, Europos komisijai, bet manau, kad sektoriui reikia pagalbos. Aš atkreipiau dėmesį į keletą problemų. Klimato kaita nėra tiek jau daug ir ganyklų, tai didina gamybos sąnaudos, nesažininga konkurencija yra kita problema, vėluoja mokėjimai, o visa tai trukdo pakartotinės investicijas į ūkių išlaikymą. Dar vieną problemą paminėčiau mėlynojo liežuvio kitų lygų protrukiai, e, snukio kanopų lyga, visa tai atgraso nuo ūkininkavimo problema yra ir tai, kad dauguma ūkių yra kalnuose, tačiau tas nuošalnos gali būti ir kaip argumentas už paramas sektoriui. Ačiū. Pasisakė visi pageidavę kolegos. Žodis komisijos atstovui, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją, ponė Garcija, kad ji ėmėsi iniciatyvos. Ačiū ponui Francesko Boski už uh, e, išsamę prezentaciją. Mes visi dirbame kartu. Uh, Europos avienos oškienos forume vykusios keturios sesijos buvo labai naudingos, mums pavyko išsiaiškinti, kur reikia didžiausio dėmesio sektoriui. Ypač paminėčiau pardavimo problematiką, jūs apie tai Daug kalbėjote kaimo, kaimiškų regionų plėtra ir aplinkos apsauga, glaudžiai susijusios temos. Dar paminėčiau cross compliance ir vartojimo tendencijas. Visi šie faktoriai aktualūs. Reikia į juos pasigilinti. Mes komisijoje pabandysime padėti keisti situaciją. Gal dar vienas dalykas buvo pamirštas. Rinka funkcionuoja, ji veikia pirmiausia dėl to, kad yra tos vadinamosios informacinės lentelės, jos leidžia sekti įvairiausius pokyčius atskiriuose sektoriuose. Dar paminėčiau pardavimas skatinančių kampanijų temą jos rengiamos kitiems metams. Esame pakankamai optimistiškai nusiteikę, tikiu, kad sektorius gaus pakankamai pinigų sėkmingam vystimuisi. Kitaip sakant, mes turime bendrus tikslus, komisija yra įsipareigojusi konstruktyviai dalyvauti procesuose ir toliau ginti sektoriaus interesą. Dėkui. Ačiū. Dabar suteikčiau žodį mūsų ekspertui. Ar turėtumėte dar ką pasakyti? Prašom. Eh, gracias por las opiniones que han expresado. Dėkoju už išsakytą nuomonę. Didžioji dauguma sutarė, kad būtina sukurti naują paramos būdą oškų ir avių augintojams Europos Sąjungoje. Ta parama turėtų būti platesnė nei dabartinės BŽUP taisyklės. Tam reikėtų naujos sistemos. Žinoma, e, tos problemos yra įvairialypės sprendimai taip pat. Tačiau turime kažką daryti, negalima leisti, kad ūkininkai nukentėtų. Šiose, šiame sektoriu yra daug natūralių kliūčių, nes jeigu pranyktų šis sektorius, nukentėtų biologinė įvairovė, Tie, kas pasisako už tai, kad reikia e, saugoti vilkus, nesuvokia, kad oškų ir avių auginimas taip pat labai svarbus ir dar svarbesnis yra biologiniai įvairoviai. Taip pat svarbu, kad būtų įtraukti ir jauni žmonės į šį sektorių, skatinant inovacijas Dabar sektoriaus amžiaus vidurkis yra apie 60 metų. Iš tikrųjų, reikia skubiai imtis veiksmų. šios problemos turi būti sprendžiamos ir omnibus reglamente, bet tai reikia daryti greitai, negalima dėlsti. Taip pat e, reklama yra labai svarbi. Visą tai vartotojai vertina. Mes tai žinome Ispanijoje, bet manau, kad e, tai yra bendras dalykas. Tvarumas yra susijęs taip pat su šio, šiuo gamybos būdu. Jeigu nesimsime veiksmų, labai bus sunku paskatinti jaunimą vartoti daugiau šios mėsos. Visi sutarėme, kad šis sektorius yra labai svarbus ir strateginis. E, dėkoju. Pranešėja, prašom. Quiero, desde luego me llevo hoy una imagen. Dar sėkiai dėkoju. Šiandieną e, labai e, mane dar sėkiai nuraminote ir motivavote išsakę savo nuomonę ir susirūpinimą dėl avin, avininkysės ir oškininkysės sektoriaus. Beveik visose valstybėse narėse yra toks ūkininkavimo būdas ir visose valstybėse narėse kyla tos pačios problemos, ta pati realybė. Avių ir oškų sektoriai yra labai svarbus, e, saugant mūsų kraštovaizdį, taip pat išsaugant darbo vietas kaimo vietovėse. Taip pat išsaugant aplinkai palankų ūkininkavimo būdą. Taigi džiaugiuosi, kad visi dėl to sutarėme. Taip pat džiaugiuosi, kad Europos komisijai nesvetimos šios problemos. 2015-aisiais buvo įkurtas Europos forumas, jisai jie išsakė savo idėjas. Taip pat džiaugiuosi, kad žalieji taip pat pripažįsta, jog plėšrūnai kelia problemų. Ispanijoje, pavyzdžiui, Kastilijoje, Leone. Taip pat e, situacija yra tiesiog dramatiška. Aviloje taip pat ten vyksta baisūs dalykai. Tai taip pat nenaudinga ir žmonėms gyvenantiems toje, tose vietovėse. Mes daug investuojame į aplinką, bet ka, ko, kam viso to reikia, jeigu ten net neįmanoma nei dirbti, nei gyventi. Taip pat e, įdėmiai išklausiau eksperto e, netolimai ateitie renksiu dokumentą, tikiuosi, kad jūs taip pat įnešite savo indėlį. Sausį dėl to balsuosime Strasbūro sesijoje. Tikiuosi, kad bus patvirtintas šis pranešimas, kad jo galėsime didžiuotis ir kad komisijos dėmesys bus atkreiptas į tai, kad reikės peržiūrėti BŽUP ir atsižvelgti į užkų ir avių augintojų poreikius kad šie sektoriai išliktų Dėkoju. Ačiū, ačiū už komentarus. Noriu, aišku, palinkėti sėkmės ir aš džiaugiuosi, kad jūs taip ramiai pasisakote. Mano šalies gamintojai šiame sektoriu reaguoja labai jautriai Beje, nepamirškime ir gamybos importuojamos į ES, kaip bus dėl jos vyksta dėrybos su Australija, su Naujaja Zelandija. Tai šiam kontekstui jos tikrai aktualios. Beje, nepamirškime ir specialios mytybinės vertės, kurią duoda oškovių pienas ir mėsa santykiai su aplinka, aplinkos apsauga lieka aštrus. Kaip žinome, avis tam tikrą prasme ir valo kalnų regionus. Aišku, patys gamintojai dabar yra susiskaldę, reikėtų jiems organizuotis. Daug ūkininkų šiame sektoriuje labai skurdžiai verčiasi. Tai čia tikrai būtų pagalvoti apie didesnį biudžetą. Tai mano trumpas komentaras. Labai ačiū mūsų ekspertui, ačiū pranešėjai. Tema svarbi. Tikrai puiku, kad radome jai laiko šiandien. Ir kaip tik aptarėme šią temą prieš sanglaudos politikos ateities problemas. Taigi, kolegos, lapkričio 22-28 vyks svarstymai, 27 dieną, paskutinė diena pakeitimams lapkričio, o dabar tęsėme darbą metų konkurencijos politikos ataskaitą. Tibor Šanji rengia nuomonę šią temą, atsakingasis e- ekonominių reikalų komitetas. Taip pat yra ir koordinatorių sprendimas renkti nuomonę dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos praėjusiais metais. Ponas Dantom buvo mūsų nuomonės referentas, viskas vyko labai sklandžiai. Aktualu, kad tema labai aktuali ir šiais metais tęsime darbus. Šį kartą socialistų ir demokratų frakcija gavo teisę rinkti pranešimą. Tibor Šanji, mūsų pranešėjas, ir iškart suteiksiu jam žodį. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Yes, I do agree with you that Ačiū, ponia pirminkė, aš sutinku, kad pranešimas yra labai svarbus, beje, manau, kad visi iš mūsų gerai pamena, kad šis pranešimas nekarta buvo aptartas komitetuose, nes konkurencijos ataskaita yra kasmetinė ataskaita ir šiandien kalbėsime apie situaciją praėjusiais metais. Taip noriu visiems priminti, kad praėjusiais metais ponas Dantan parengė labai gerą nuomonę konkurencijos pranešimui, kurį rengė Ekon komitetas. Na, o dabartinės mūsų diskusijos priklauso ir nuo omnibus eigos ir darbo su šiais klausimais, kurie atlieka ponas De Castro. ES konkurencijos politika visada mm, buvo Europos projekto vienas pamatinių akmenų, o žemės ūkio sektoriaus statusas čia yra nekvestionuojamas. Konkurencijos politika yra esminė priemonė vidaus rinkos veikimo ES. Konkurencijos politika mums padeda užkirsti kelią per dideliai ekonominės ir e, finansinės galios koncentracijai. Tai taip pat svarbu užtikrinant žemesnės kainas, teikiant geresnius produktus ir paslaugas. Ir nors e, žemės ūkio sektoriui pakankamai dėmesio komisijos darbo dokumente neskiriama, manome, kad šis aspektas yra labai svarbus. Ši politika užtikrinta tinkamus žemės ūkio e, sektoriaus standartus rinka orientuota BŽUP turi teikti ūkininkams pakankamą paramą, taikyti tinkamas išlygas konkurencijos politikoje. Nors konkurencijos politika gina vartotojų interesus, jį turi atsižvelgti ir žemės ūkio gamintojų interesus. Mes išanaliza... turime išanalizuoti, ar išlygos turi būti padaryt, padarytos bendresnis. E, organizacijų ūkininkų vaidmuo taip pat yra labai svarbus, nes e, planavimas, kolektyvinės darybos, pardavimas, e, tiekimo sutartys yra labai svarbu. Pasivės narės turi prioritizuoti rinkos būklę po Brexito, siekiant užtikrinti, kad ši rinka dėrėtų įvairiais teisinės aspektais, kitais klausimais. Kaip matote, paminėtos temos nėra išsamios, jas galima išplėsti, įtraukti kitus aspektus, pavyzdžiui, omnibuso krypti, kaimo plėtrą ar socialinius elementus. Aš taip pat tai padarysiu teikdamas savo pakeitimus ir prašau visų narių taip pat teikti savo pasiūlymus. Tikiuosi, tikiuos, kad bendradarbiavimas bus labai vaisingas su šešėliniais pranešėjais ir ten galėsime patenkinti įvairius požiūrius. Bet mūsų tikslas yra pagerinti žemės ūkio darbuotojų gyvenimą. Jeigu kils pavojus žemės ūkio sektoriui, ta žala gali būti esminė maisto tiekimo prasme. Taigi, rezumuodamas pirmininką, noriu paminėti, kad e, šio darbo esmė yra kaip išnaudoti esamą teisinį sistemą, kad galėtume paskatinti konkurenciją žemės ūkio sektorėje, bet taip pat ir palengvinti darbą įvairioms žemės ūkio organizacijoms, ypač kai kalbama apie bendras įstaigas ar kooperatyvus. Pone pirminkė, aš lauksiu dabar kolegų komentarų. ir būsiu visų na, dispozicijoje rengiant šią nuomonę. Na ir pirmasis ponas Dantan, kuris yra buvęs pranešėjas ankstesniais metais rengiant šią nuomonę, taigi prašom jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Tiboras Saniai už jo kokybišką darbą, e, kuris atitinka ir kitus mūsų komiteto darbus. Pavyzdžiui, banginės pranešimas, mano pranešimas. Taip pat tai tiesiogiai susijęs su pasiūlymais, kuris buvo pateiktas ponio Vermant praėjusiu metu pabaigoje. Tai yra klausimas susijęs su maisto grandinės veikimu. Parlamentas, kaip ir taryba, E, pritarė pono Verman darbui ir tam, ką pasiūlėme omnibuso procese. Dėl šio pranešimo norėčiau e, mūsų pranešėjai pagalvoti apie situaciją žemės ūkio sektorėje, nes iš esmės, jeigu skolos išmokos prieš 2-3 metus padidėjo, tačiau e, visas vokas nepadidėjo. Tai reiškia, kad e, šis aspektas nėra toks svarbus, koks galėtų būti. Kitas elementas, kurį norėčiau pasiūlyti. Tai, kad galėtume pasakyti šiuo metu, kad e, parlamento ir tarybos bendro darbo dėka dėl tarpinstitucinio sutarimo, dėl konkurencijos ir gamintojų asociacijų. Reikia priminti, ką sako sutarties 42 straipsnis. Jis sako, kad konkurencijos taisyklės netaikomas žemės ūkio produktams ir parlamentas, ir taryba turi atsižvelgti į žemės ūkio politikos na, pro, e, svarbiausius aspektus pagal 39 straipsnį. Taigi turime laikytis sutarčių ir turime to nepamiršti. Noriu priminti mūsų komitetui, kad tarp visų pasiūlymų, kurie pateikti beveik dėl daugiau kaip pusės, buvo sutarta tarp institucinių mastų ir aš esu priblokštas. Ir čia švelniai dar būtų pasakyta, kad kai kurie komitetai nori pratesti terminus. Nu, daugiau kaip keturis mėnesius patekėme vyriausių fantastiškų idėjų, tiesiog fantazuojame. Tai mane labai sukrečia. Sustikinęs, kad Žemės ūkio komitetas yra taip pat sukrėstas, kai kalbama apie Žemės ūkio sektoriaus interesus. Jeigu komisijos tarnybos nenori išklausyti, ką sako žmonės, tai tuomet rinkėjai gali pasirinkti. Taigi, kalbant apie ketvirtąjį trilogą, parlamentas pateiks savo pasiūlymą ir galite nebejoti, kad aš laikysiuos parlamento pozicijų. Mūsų pozicijos patvirtintos ir jos laikysimės, o darybinė komanda tai pažada padaryti. Ponas Varau, ačiū pirmininkė kolegos. Reikėtų kalbėti apie konkurenciją manau, kad nėra bendros rinkos Europos Sąjungoje. Tai yra pabrėžti, kad visi regionai, pasaulio regionai, Kinija, Brazilija, Kanada, JAV, visi gerai supranta, kad reikia didinti žemės ūkio politikos biudžetą. Prezidentas Makronas skyrė 5 milijardus eurų eurų žemės ūkiai Prancūzijoje. Ir rytoj komisijos nariui Hoganui norėčiau užduoti klausimą, kad man atrodo tokia mišri politika atsiranda ir, ir e, reikia užtikrinti, kad E, dirbtume kartu. Aš manau, kad kiekviena šalis bando save apsaugoti, ES turi sukurti kažkokį strateginį planą, kaip apginti ir savo suverenumą, ir žemės ūkio produktų tiekimo saugumą, nesažinė konkurencija yra nuolaidų suteiktų per prekybos sustarimus pasiekmė. Kalbėsime apie Merkosūros sustarimą, CETA, Australija taip pat. Tai yra grėsmė Europos gamybai. Mes kalbame apie konkurenciją ES viduje, tai gerai, gražu žodžiai, bet ES žemės ūkis patiria spaudimą ir iš išorės. Ponas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Noriu padėkoti kolegai Tibošaniai už jo darbą. Ir e, čia taip pat buvo paminėtas pono Dantan darbas anksčiau rengiančios nuomonės. Aš noriu prisidėti prie pono Dantan žodžių. Omnibuso reglamentas buvo didelė dauguma patvirtintas šiame komitete. Ir e, tam darbui tikrai plačiai pritarė ir Europos žemės ūkio ministrai. Norėčiau kolegų komitete, komisijoje paprašyti tarp institucijos sustarimo šviesoje pasiekti rimtą sustarimą jau šią savaitę ir taip pat noriu pasakyti, kad nereikėtų kalbėti apie šio dokumento e, sugrįžinamą komitetui, nes sutarimas dėl daugelio dalykų yra pasiektas ir dar kartą grįžti prie klausimų, kuriuos aptarinėjame pastaruoju metu, dar kartą grįžti nėra prasmės. Turime dirbti, turime kažką daryti su žemės ūkiu. Mūsų pasiūlymai pasiūlymai susilaukia pritarimo plačia prasme. Mes turime negalvoti apie gamintojus kaip apie naftos kartelį. Turime priminti konkurencijos direktoratui, kad ūkininkams reikia tų organizacijų. Noriu pareikalauti komisijos prisidėti prie sprendimo. Reikia pozityvaus sprendimo, kad turėtume konkurencingesnį žemės ūkį, kuris galėtų geriau organizuotis, kad e, galėtų atsilaikyti prieš įvairius e, susiliejimus ir koncentraciją apskirstimo sektoriuje. Ačiū, ponia Miller. Äh, Ačiū. Dėkui Tiborai už parengtą nuomonę. Norėčiau pono Huitėmo, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu, pasisakyti, kai ką dar teks e, man su jo paderinti, nes kaip girdžiu iš Paolo ir Mišel, kad reikia nuomonę papildyti diskusijomis dėl omnibus pasiūlymo ir tokiu būdu e, pasirūpinti, kad mus aiškiau išgirstų ekon komitetas, maisto tiekimo grandinė, nesažininga priekybos praktika yra sritis, kur mums reikia dėti didesnį akcentą, aišku, dėrėtis dėl omnibus yra svarbu, tuo pat metu paraleliai reikėtų dirbti ir užtikrinti, kad Žemės ūkio komiteto pozicija būtų girdima visur. Dėkui. Ponas Flanagan. Dėkuoju, Tibor. Aš galiu dabar prisiminti kelis EPP narius iš mano šalies, kurie perskaitę šį pranešimą turbūt išstotų iš ES. Čia kalbama apie mokesčių harmonizavimą. Jie iš tikrųjų to be galo bijo. Gerai, kad kalbama apie sąlygų suvienodinimą ir būtina, kad mes tai padarytume. Tačiau viena konkurencijos sritis, apie kurią turėtume išsameu pakalbėti ir mes, e, ir aš apie tai norėjau pakalbėti ankstesnėme posėdėje, e, yra tai, kad atrodo mes labai atsargiai kalbame apie konkurencijos įstatymus, bet tuo pačiu metu mes laikomės tų įstatymų tiek Airijoje, tiek kitose šalise. Tokiu būdu susiklostė situacija, kad vienas ūkininkas gauna tūkstantį eurų už hektarą, o jo kaimynas nieko negauna arba šimtą. Ne todėl, kad vienas yra geras, o kitas blogas ūkininkas, bet e, dėl to, kad taip susiklosti istoriškai, dėl istorinių priežasčių. Ir kaip aš to paklausiau komisarės Vestidžerį ir e, Ji man atsakė atvirai, ji nedaug apie tai žinojo, bet e, man atrodo, kad reikia ES apie tai e, daugiau kalbėti, nes mes mūsų šalyje ir toliau didieji gauna daugiausia pinigų. Jeigu norime įtvirtinti konkurencijos taisyklės, negalime leisti, kad tokia situacija, nesažiningų išmokų situacija, situacija tęstusi. Dėkuoju. Dziękujemy. Wyjątkowo liczna jest dzisiaj reprezentacja komisji, bo są przedstawiciele. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Kolega turėtų būti iš žemės ūkio ir konkurencijos srities. Konkurencijos generalinis direktoratas Pone Hennings. Dėkoju, aš atstovauju e, konkurencijos generalinį direktoratą. Dėkoju, kad uh, atsižvelgėte į mūsų pranešimą ir dėkoju pranešėjui, ponui Tiborsaniu, už jo pranešimą, už jo nuomonės projektą. Mes, aišku, atsižvelgsime į vairius šioje nuomonė iškeltus klausimus. Ir iš komisijos pusės norėčiau pabrėžti, kad komisijos nuomonė mes labai pasišventę tam, kad konkurencijos taisyklės būtų kaip galima paprastesnės ūkininkams ir leistų jiems gauti daugiau naudos ir taip pat užtikrintų jų augimą ir klėstėjimą, taip pat, e, kad gyvenimo standartai būtų pasiskirstę sažiningiau. Iš tikrųjų, mes tam esame pasišventę. Tai įrodė ir komisaras e, Hogan, ir komisarė Vestaja. Ir e, šiame komitete taip pat buvo aptartos įvairios iniciatyvos, kurių buvo imtasi. Mes tikrai dirbame labai glaudžiai, bendradarbiaujame mūsų techninės tarnybos Taip pat, kalbant apie omnibus reglamentą, nenorėčiau jo e, aptarinėti šiame etape. Tiesiog tiek ir norėjau pasakyti. Dėkoju. Zgłoszeń ze strony komisji. Ačiū. Žodis pranešėjai, prašom. Uh, thank you very, very much, Mr. Chairman. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė šiuose diskusijose. Įprasta, kad šiame etape pranešimas yra trumpas, kompaktiškas ir taip toliau. Tačiau išklausęs visus pastebėjimus Nemanau, kad ateityje nebus galima suderinti įvairių nuomonių. Tačiau norėčiau grįžti prie ben, bendros nuotaikos, bendros atmosferos šiame komitete. Mano pranešimas bus viso šio komiteto pranešimas. Ir todėl aš esu atviras Kaip pranešėjas esu atviras bet kokiems pastebėjimams. Ir jeigu kils koks nors konfliktas, aš aišku sieksiu kompromiso. Ir aš esu įsitikinęs, kad tie kompromisai bus pasiekti. Tačiau konkurencija nėra pati savaime. Konkurencijos taisyklės yra tos gairės, parodančios, kaip organizuoti ekonomiką. O ekonomikoje žemės ūkis yra labai ypatingas dalykas. Todėl Mes niekada negalime apie tai pamiršti. Dar svarbiau, žemės ūkis vis dar nepasinaudoja visais e, sesvojai suteikiamais privalumais. Ir dabar atėjo laikas pasidomėti ir pasinaudoti visais šiais privalumais numatomai sutartise. Ir reikia suprasti, kad žemės ūkio sektoriaus konkurencija yra, yra, skiriasi nuo kitų mm, ekonomikos ryčių. Per pastarosius dviejus metus šiame parlamente jau vieną kartą nustatėme, kad konkurencija negali užgošti europiečių socialinių interesų. Noriu patvirtinti, kad konkurencija iš tikrųjų negali būti svarbesnė nei kad Europos biosferos interesai. Pasirinksiu šį žodį, nes tai yra išsamesnis terminas nei tiesiog žemės ūkis. Taigi dar sėki dėkoju visiems pasisakiusiems, visiems, kas įnešė savo indėlį ir toliau prašau dalyvauti šioje bendroje veikloje. Dėkoju. Dziękuję. Jeszcze przez... Ačiū. Žemės ūkio generalinis direktoratas ponas Garšyje prašo žodžio. Dar informuosiu, kad pakeitimus galite teikti iki spalio 16.13 valandų gruodžio 7 turėtume mes balsuoti, o ekon komitetas kitų metų sausi. Baigėme svarstyti šį klausimą. Dar kartą ačiū pranešiai komisijai. Kitas darbo tvarkės punktas. Sąjungos bendraim biudžetai taikomos finansinės taisyklės, omnibus pasiūlymas Alberdes yra mūsų pranešėjas šio klausimu. Nuolat vyksta trišalio dialogo posėdžiai. Žinau, kad ir ponė e, Castro, ponės Dantan, ponė Müller e, atstovauja parlamentą, taigi esame atstovaujami tikrai puikių kolegų iš įvairiausių frakcijų. Tai Iš karto suteiksiu žodį kolegoms, kurie iš pirmų lūpų išgirdę yra, kaip viskas vyksta pirmose eilėse kovoje. Ir taip pat prisiminkime, kad artėja kitas trišalio dialogo raundas. Ačiū, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad tik dabar sugebėjau atskubėti į posėdžio salę, kokią situaciją mūsų komitetas siūlo keturiose reglamentuose, kaimiškų e, vietovių vystimasis e, pagrindinis e, reglamentas nori supaprastymų, keturi trišalio dialogo raundai, daug techninių posėdžių, Rugsėjo 27 vyko paskutinisis trišelio dialogo raundas, ten aptarėme mums svarbiausius klausimus. Iki 27-osios, priminsiu, taryba neturėjo daugumai klausimų įgaliuojimui. Per 27-osios dienos posėdį komisija ir taryba padarė nuolaidų keliais klausimais, pavyzdžiui, ilgalaikės, e, ilgametės ganyklos, e, darbo stęsiasi techninėse grupėse, taryba ir komisija nenori nuolaidų žalinimo srityje e, ūkiams iki 16 hektarų parlamento pakeitimui dėl papildomų kultūrų auginimo ekologin, E, naudmonose susilaukė dėmesio ir tikimės, kad per kitą trišalio dialogo raundą institucijos dėl to susitars, dėl jaunųjų ūkininkų paramos visos institucijos sutarė dėl parlamento pakeitimų. Po to parlamentas gynė savo dėrybinę poziciją dėl kamiškų vietovų plėtros programos turėtų galioti iki naujosios tvarkos patvirtinimo, nesibaigiant konkrečiam, konkrečiai kadencijai. Aš nesuprantu pasipriešinimo, kalbama apie mm, finansavimą ir nemanau, kad parlamento skirtingų kadencijų pozicijos irsis. Mūsų tikslas užtikrinti nuseklų finansavimą, bet kyla klausimų dėl būsimosios finansinės perspektyvos. Atitinkamai parlamento pakeitimas dėmesio nesusilaukė. Techninėse posėdžiuose ieškoma dėl formuluotės komisijos komunikatui. Aš atvirai pasakysiu, kad komisijos patikinimo man nepakaks ketinama, na, visi turime gerų ketinimų, tačiau ne visada ketinimai tarpa realybė, todėl komisijai teks dirbti konkrečiau, dėl horizontalaus reglamento pasistumėta į priekį. Parlamentas reikalauja perdirbti, peržiūrėti krizės rezervą, politinę pareiškimą pateks komisija ir tokiu būdu pasiūlys, kaip pagerinti šį aspektą būsimojoje BŽLP, kaimiškų vedovių plėtra, pasistumėjimai į priekį, ponas Dantoje puikiai dėrėjusi ir per techninį posėdį parengtos trijų institucijų bendros pozicijos, pritarta didelė dauguma komisijai išsakyti raginimą stiprinti ūkininkų situaciją ir maisto tiekimo grandinę. Mums šis aspektas svarbus, nes yra disbalansas tarp ūkininkų kaip gamintojų ir perdirbėjų pardavėjų iš kitos pusės. Komisija rengia komunikatą 18 metų pirmoje pusėje jį jau įsipareigojo teikti pasiūlymą tarybai ir parlamentui. Vis dėlto uh, atėjo laikas dirbti, jeigu mes norime per šią kadenciją kažką nuveikti, komisija privalėjo pateikti pasiūlymą dar iki šių metų pabaigos, apie tai beje jau buvo šiandien diskutuota. Taryba ir parlamentas čia laikosi bendros pozicijos, bet komisija e, turi problemų, konkurencijos generalinis direktoratas turi abejonių, vis dėlto pasiskaičius sutartis tampa aiškus, aišku, kad čia atsakomybė tenka žemės ūkio sryčiai, gal teks ir su pirmininku Junkeriu pasikalbėti, mums reikia tokios tvarkos, kuri gamintojams, perdirbėjams, organi, gamintojų organizacijoms padėtų. Esu dėkingas visiems už puikų bendradarbiavimą visi jūs jau ponė pirmininkai vardintumėte, ponė Müller, Danton, kiti frakcijos sėkmingai bendradarbiauja, judame į priekį, kitas trišalis dialogas turėtų būti jau paskutinysis, tačiau aš nebūčiau toks tikras, jeigu komisija neparodys noro dėrėtis, ne padarys nuolaidų, tai seks dar vienas dialogo raundas. Laiko dar yra, Ginsime parlamento poziciją, mūsų įgaliojimai Žemės ūkio komitete patvirtinti didelę balsų daugumą, tai jokių alternatyvių pasiūlymų mes kaip ir neturime, todėl dėrėsimės labai ryštingai, nebus galima tiesiog apeiti parlamento tikslas rasti geriausius sprendimus mm, Europos ūkininkams. Jie tikrai tikisi netrukus dėlių pokyčių. Dėkui. Ačiū. Ponas De Castro, prašom. Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Des jau viską pasakė ir informavo komitetą. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad uh, Šie žingsniai yra labai svarbus. Norėčiau padėkoti generaliniam Žemės ūkio direktoratui už jų nuveiktus darbus. Ir paskutiniai dabar štrichai gali būti mm, sudėti paskutinėme triloge, kuris vyks e, ketvirtadienį spalio 12. Taip pat tikiuosi, kad šis darbas susilauks ir konkurencijos generalinio direktorato paramos, kadangi omnibus sustarimo ketvirtasis skirsnis yra ta vieta, kur parlamento ir tarybos pozicijos išsiskiria. Todėl iš tikrųjų m, tikiu, kad tikiuosi, kad niekas jau nebus sugražinta ir kad galėsime tęsti dėrybas. O dėrėsimės. mes iki tol, kol parlamento ir tarybos mm, požiūris pilnai atsispindės galutinėme dokumente. Dėkoju dabar ponas, ponė Samla. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kadangi man atvykus Jau pasibaigė pristatymas. Aš atėjau iš žunkystės komiteto ir dėja negalėjau atvykti anksčiau. Taigi, norėčiau užduoti klausimą ir susiorientuoti dėl antrojo pakeitimo, kur kalbama e, apie BŽUP tikslus ir konkurencijos taisyklės. Ar mes jau aptarėme šį klausimą, ar tas pakeitimas išlieka, kokia yra situacija? Mes siūlytume palikti šį pakeitimą, kadangi jis yra labai svarbus. Ir Kitas pastebėjimas yra susijęs su 69-uoju. Dėl ganyklų pripažinimo noriu sužinoti, ar joms taip pat galima bus gauti bažiau paramą. Toliau. Manome, kad turime sustiprinti ūkininkų vaidmenį, kadangi mūsų nuomonė tai yra tas modelis, kuriuo turėtų remtis žemė, Europos žemės ūkis. Ir baigdama norėčiau sužinoti, paklausti, ko, kokia yra situacija štai kokiu klausimu. Mes nepritarėme pasiūlymams, kurie yra nukreipti į tai, jog valstybės lėšomis būtų galima e, papildinti e, privatų draudimą, derliaus draudimą. E, manau, reikėtų kitų pasiūlymų. ir kitų priemonių, kuriomis galima būtų užtikrinti ūkininkų pajamas. Daugiau norinčių pasisakyti nebematau. Taigi žodis vėl ponui Des, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas atsiprašo. Bardzo proszę przedstawiciela DG Agri. Žemės ūkio generalinis direktoratas. Prašom. Ačiū pirmininkė, laba diena, ponas ir ponai. Noriu pasakyti keletą žodžių apie mūsų poziciją. Galiu tik tai pakartoti tai, ką pasakė ponas Des, kad pasiekta gera pažanga praėjusiame trilogė ir techniniuose posėdžio ir pavyko e, išsiaiškinti nemažai klausimų, kaip pranešėjas, šešėliniai pranešėjai žinote. Komisija reikėjo šiek tiek laiko, kad jį galėtų nustatyti savo poziciją dėl tų parlamento pakeitimų, kurie nebuvo susiję su mūsų pradiniais pasiūlymais. Tai dėl konkurencijos, žalinimo ir keleto kitų. Šis procesas komisijoje jau baigtas ir galiu pasakyti, kad turime tinkamus pagrindus konstruktyviai dirbti per ateinantį trilogą ir tikiuosi, kad pavyks užbaigti darbus, viską jau pakankamai gerai esame aptarę Ir manau, kad turime tinkamus pagrindus, būtinus pagrindus, kad visos institucijos pasiektų gerą kompromisą, kalbant apie šį visą dokumentų rinkinį. Noriu pabrėžti vieną dalyką dėl laiko. Žinoma, mes esame, čia ne vienas dalykas yra omnibus, kolegos dirba e, su ir kitais dokumentais, kad baigtume darbą su visų paketu iki spalio pabaigos ir mes norime savo darbą atlikti ir prisidėti prie šio bendresnio proceso. Manau, kad dėl visų dalykų, kuriuos paminėjo panas Des, pavyzdžiui, kaimo plėtros programų išplėtimus ar komisijos pareiškimo dėl krizinio rezervo, tai mes atsižvelgiame į pono parlamento norus, kaip sakė ponas Des, kad reikia kažką daryti dėl kaimo plėtros programų Tiesiog taip sakyti to nepakanka, mes į tai atsižvelgiame ir rengiame komisijos pareiškimo tekstą, kuris e, tikiuosi bus priimtinas parlamentui. Dėl kitų pakeitimų, e, kurie bus aptariami trilogose, taip pat dirbame. Taigi tiek ir tikiuosi, kad darbas bus baigtas sėkmingai. Na, džiaugiamės jau jūsų e, pasisakymu, jūsų informacija dabar, ponas Des. Ačiū. Iš karto atsakysiu ponui Nier. Iš, ir aš dėkuoju komisijai už konstruktyvų darbą. Nuomonės išsiskiria kart kartėmis, bet šiame darbe tai jokia naujiena. Jeigu komisija yra pasirengusi padaryti nuolaidų atskirais klausimais, tai tikrai paskutinysis tridiešalės dialogas bus paskutinysis. Na, parlamento Žemės ūkio komitetas nenusileido bent vienu klausimu. Biudžeto komitetui buvome labai punktualūs ir neleisime ateityje, kad vėluotų. Na, kolegė iš Ispanijos kažką apie ganyklą sakė, aš iki galo nesupratau jūsų myties, bet noriu pasakyti, kad valstybėse narėse situacija labai nevienoda. Vokietijoje jie yra kooperatyvų galimybė apsidrauti nuo krušos, tačiau ta, tas draudimas neturi, negali būti naudojamas pajamų kompens, prarasų pajamų kompensavimui. Na, įvairios valstybės narės naudoja įvairias strategijas. Tuo pat metu norime mes ir suformuoti vieningą parlamento poziciją. Mes būtent tiesie ir dirbame. Aišku, laukiame kiekvieno pasiūlymo, ypač argumentuoto, nes kiekvienas parlamento sprendimas yra užduotis dėrybininkams. Gal kolegė dar pasisakys dėl ganyklų. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że już e, w drodze bezpośredniej pani poseł Slano. Ačiū. Gal jūs tarpusavio pasikalbėkite ir pasiaiškinkite, ponė Sendra Hetės. Dvišalių pagrindų akis į akį padiskutuokite, nes tai leistų mums baigti darbą šiandien. Rytoj mūsų laukia balsavimas. 9 ryto rytoj renkamės po to vyks koordinatorių posėdis. Ačiū visiems už darbą, gero vakaro, dėkui komisijos atsovams, dėkui mūsų vertėjams.